Pirma, dėl darbo tvarkos, ponas Užtrevičius. Mr. President, Stonoizi. Pone pirmininkė, per daug triukšmo salėje. Listen. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte. Prašom, kolega Užtrevičių. Pone pirmininkė, jeigu kas nors manęs klauso, klausykit, prašom. pirmininkė kolegos prieš dviejus metus. 2014 m. balandžio 2 d. Europos parlamento parlamentas didelę daugumą priėmė rekomendaciją tarybai dėl bendrų vizų apribojimų Rusijos pareigūnams įvedimo. Turiu galvoje tuos pareigūnus, kurie buvo susijęs su Sergijos Magnitskio žūtimi. Toje rekomendacijoje parlamentas prašo tarybos greta kitų priemonių įgyvendinti e, vizų uždraudimo sistemą 32 Rusijos pareigūnams susijusiams su Magnitskiu ir e, jo, e, bylo, jo teismo nagrinėjimu ir tolimesnių jo šeimos persiekojimu. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti dėmesį, kad vakar čia Europos parlamente vyko renginys, kuris organizavo Europos parlamento narys iš labai gerbiamos politinės frakcijos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tame renginyje du žmonės, du žmonės iš vadinamą Magnitskio sąrašo dalyvavo Pavel Karpov ir Andrei Pavlov. Jie buvo įleisti į parlamentą pasakyti kalbas. Aš apgailestauju, kad taip vyksta Europos parlamente. Pone pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šią problemą ir mūsų pačių sprendimų reputacijos problemą. Ačiū kolega Užtrevičiau. Pažiūrėsim kas čia įvyko, pasvarstysim šį klausimą. Kolegos, šiandien balsavimo sąrašas labai ilgas, net nenoriu pasakyti, kiek numatyta tęsti balsavimą. Dėl to, kad balsavimas truks toks ilgas, šiandien paaiškinimų žodžių nebebus. Pa, balsavimo paaiškinimus galite pateikti raštu. Periname prie balsavimo. Pirmiausia, ES ir Gruzijos bendros aviacijos erdvės sustarimas. Gestimmt. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Kas norite dėl darbo tvarkos pasisakyti? Patvirtinta. Ponas Kavada. Tai nėra pastavo atvedimo tvarkos, tai yra techninis incidentas. Mes nelabai girdime vertimą, garsas mažas. Jeigu technikas mus girdi ir galėtų mums pagelbėti, būtų tikrai labai smagu. Ačiū. Wer hört die französische Dolmetschung noch schlecht? Kam kilo problemų dėl e, vertimo į prancūzų kalbą? Ar per tyliai girdis viskas dabar gerai? Ačiū. Kitas pranešimas. ES ir Izraelio e, aviacijos sutarimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Jekonsari pranešimas kitas klausimas. E, muitinės administracijų tarpusavio pagalba pranešėjai žodis dviems minutėms. Pone Jekonsari. Gerbiamas pirmininkė. Labai daug triukšmo salėje negirdėjau, kad jūs man suteikite žodį. Norėčiau padėkoti muitinių pareigūnams E, kalbama apie muitinę susitarimą tarp Kroatijos ir Europos Sąjungos ir muitinės pareigūnai dirba labai rimtą, vertingą darbą, kovodami su sukčiavimu. Aš tikiuosi, kad Kroatija galės, kaip galima greičiau, prisijungti prie šio susitarimo. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Jekonsari. E, dėkoju už jūsų pasisakymą. Dabar vardinis balsavimas dėl pranešimo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E, Libeton pranešimas dėl parlamento nario e, imuniteto už prieš susilaikę priimta. vaiko teisų apsauga, interesų apsauga už prieš susilaikę priimta. E, dabar ekonomikos socialinių reikalų komitetas už prieš susilaikę priimta. Zylės pranešimas, geležinkelių agentūra. Siūlom atmesti tarybos poziciją. Kas už prieš susilaikę, atmesta. Tvirtinamas sprendimas, Bilbao Barandikos pranešimas, siūloma atmesti tarybos poziciją, kas už prieš susilaikę, atmesta. Teisės aktas e, patvirtintas e, parlamento ir tarybai sutarus. Kramen pranešimas atmesti tarybos poziciją, kas už prieš susilaikę atmesta dar kartą. Teisės aktas. E, reikia, prašoma, tikrinti rezultatą, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip, atmesta teisės aktas e, dėl sutarimo tarp tarybos ir parlamento patvirtintas. E, Newhausen pranešimas, pranešiai žodis, prašom, dviems minutėms. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad mes visi galime didžiuotis Europą. Mes e, būsime pirmieji pasaulyje, kurie turėsime teisės aktą neleidžiantį manipuliuoti Euribor ir Libor indeksais. E, mes parlamente tikrai gerai padirbėjome ir noriu padėkoti Fernandės, Sindermayer, e, Kei Swinborn ir kitiems kolegoms prisidėjusiems prie šio teisės akto. Mes tikrai galime juo didžiuotis. Ačiū. Dėkui, pranešiai. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. E, kas už visą pasiūlymą, prieš, susilaikę, priimta. Teisė kūros rezoliucija, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Kitas. Labajovos pranešimas. Kas už visą sustarimą? Prieš susilaikę priimta. Dėl 21 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 49 už. Reikia pasitikrinti dėl 21 pakeitimo, ar visi balsavote. atmesta. 49. Kas už, prieš, susilaikę. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 66. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis už, prieš. Pasitikrinsime, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 68 dvi dalis. Pirmoji už prieš susilaikė. Priimta antroji už prieš susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. 24. Pasitikrinsime dėl 23. Prašom balsuoti. Tikriname 23 pakeitimą. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Pasavimas baigtas atmestas. 24. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 25. Už, prieš, susilaikę, atmestas. 26. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 4. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Penktasis. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis už prieš susilaikė atmestas. Penkiasdešimtasis už prieš susilaikė priimtas. Penkiasdešimtasis balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Antrasis už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 51. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 52. Už prieš, susilaikę, atmestas, šeštasis už, prieš, susilaikę, atmestas, aštuntasis vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintasis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiama. Priimtas. Dešimtasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 28 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 7 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 58 už prieš susilaikė atmestas. 29 už prieš susilaikė atmestas. 243 pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 53 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 54 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 280 dvi dalys. Trečiasis pakeitimas tai yra pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta antroji dalis vardinės balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 55. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 30. 35. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 36. Už, prieš, susilaikę susilaikę, priimta. 37. 36 reikia tikrinti, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 37. Kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 38. Už, prieš, susilaikė. Priimta. 39 ta pati dauguma, 39-asis, kas už prieš susilaikę, pasitikrinsime dėl 39-ojo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 40-asis, kas už prieš susilaikė, atmestas 41-asis, kas už prieš susilaikė susilaikė, atmestas. 42. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 344. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56. Susilaikė, atmesta. 43. Už, prieš, susilaikė, priimta. 44 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 11 vardinis balsavimas. Dėl 46 tikriname. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 47 vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 57 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 48 trys dalis pirmoji už, prieš susilaikė priimta antroji už, prieš susilaikė priimta. Dėl antrosios tikriname. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis. Už, prieš, susilaikę, priimta. 400 pastraipa. Kas už, prieš, neaišku. Man atrodo, kad atmesta, bet e, pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. Priimta. 405 dalis, vardinis balsavimas prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 410 už prieš susilaikė priimta. 434 kas už prieš susilaikė priimta. 13-14 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmininkas pasitaiso atmesta, 15 už. Pirmininkas dar kartą atsiprašo. 15 kas už, prieš, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, atmesta susilaikė, atmesta 18. Dvi dalys. Pirmoji, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas atmesta. 19 už prieš susilaikė atmesta, 20 už prieš susilaikė atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Kitas pranešimas – audito rūmų specialioji ataskaita, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas? Ne. Dar balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau Šmit pranešimas. 14 metų biudžeto vykdymo tvirtinimas, 8, 9, 10 ir 11 plėtros fondai. Visa rezoliucija prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė, priimta. Aštuntasis už prieš susilaikė, atmesta. 79-asis pirminis tekstas, kas už prieš susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė, priimta Priimta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Tikriname dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Prašom. Ar visi balsavote? Saimas baigtas. Atmesta. Devintasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirminis tekstas. Šimtoji pastraipa. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Saimas baigtas. Priimta. Septintasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Originalus tekstas atkrenta. Visa rezoliucija. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau Piper pranešimas. ES bendrasis biudžetas dėl darbo tvarkos. Prašom. Thank you, Chair. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl balsavimo, e, dėl 49 punkto. Tai susijęs su draudimu Europos parlamento nariams e, dirbti papildomas, eiti papildomas pareigas. Buvo prašoma balsuoti atskirai, bet prašymas buvo pateiktas pavėluotai. Mes manome, kad yra visiškai nepriimtina prašyti balsuoti atskirai tokių svarbių klausimų praėjus terminui, nors e, pirmininkas Šulcas ir pritarė tokiam prašymui. Mes e, prašome, kad nebūtų balsuojama dėl 49 pastraipas, dėl papildomų e, darbo parlamento narių taip pat. Jeigu bus balsuojama vis tik tai dėl to, tada prašome, kad būtų ir vardiniu būdu balsuojama dėl šio atskiro punkto. Mane informavo, kad pirmininkas nusprendė balsuoti. Nenoriu kvestionuoti šio sprendimo, manau, jis yra pagrystas. Jeigu niekas neprieštarauja, balsuosime e, dėl šio punkto vardiniu būdu. Pirmiausia, rezoliucija visą kas už, prieš, susilaikę, priimta. Sprendimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 pastraipa, dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, atkrenta. 18 pastraipa, 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 23 punktas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 26 pastraipa, dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta, antroji už, prieš, susilaikę. Nematau nieko dešinėje pusėje, prašom tikrinti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 32. Pirminis tekstas už prieš susilaikė priimta. 37. pakeitimą atsijėmė. 58. vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. priimta. Tai reiškia, kad 57-asis originus tekstas atkrenta, 34-oji pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 59-asis vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 40 atkrinta, 36 pastraipa vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 37 pastraipa vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 60 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 44, 45 atkrenta, 15 kas už, prieš. Reikia pasitikrinti, nes nematau socialistų. Už prieš susilaikė atmesta. 31 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas už prieš susilaikė atmesta. Septintasis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Baigiam balsuoti. Priimta. Pirmas vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. priimta. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16. 34. Identiški dvi dalys. Pirma dalis, vardinis balsavimas. Ar baigėte balsuoti? Baigėme. Priimta. Antra dalis. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar pabalsavote? Baigiame. Atmesta. 35 vardinis. Balsuojame. Ar pabalsavote? Baigiame. Priimta. 17 atkrenta. 49 dalis pirminio teksto, kaip sutarta. Vardinis balsavimas, prašom. Ar baigėte? Baigiame balsuoti. Atmesta. 53. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 54. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Keturiasdešimt septintą galime patikrinti elektroniškai jūsų prašymu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. Vardinis balsavimas. Antras pakeitimas. Kas už... Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias pakeitimas vardinis. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Aštuntas. Balsuokime. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 20 ir 21 ir 48. Visi identiški. Varsuojame vardiniu būdu. Prašom. Arba balsavote. Baigiu balsavimą. Atmesta. Toliau, 36. Pakeitimas žodžių. Ponas Piperis teikia. Prašom, ponė Piperį. es geht um den um antrag zum lux preis. Äh, äh, aš turiu äh, komentarą dėl pakeitimo susijusio su liuksemburgo premija mes norime jį išbraukti nes kol kas dar nėra užbaigta studija todėl turėtumėm parašyti kad gailiai apgailestauja kad atmesta kad nėra studijos. Todėl mes turėtumėm kalbėti apie liuks premijos e, rezultatų pateikimą ne biudžeto kontrolės komitetui, o kultūros komitetui. Dėl tokio pakeitimo žodžių susitarė keturios frakcijos. Ar yra kokių prieštaravimų? Ne. Tokiu atveju balsuokime dėl šio pakeitimo žodžių. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 22 ir 49 vardiniu balsu būdu. E, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 72. Pirminis tekstas. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 73. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 75 dalis varnis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar pabalsavote? Balsavimas baigtas. E, priimta. 25. Varnis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 51. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Tikrinkime. Balsuojame. Tikriname elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 83. Pirminis tekstas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 84. Pirminis tekstas, dvi dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš. E, uh, 85. Dvi dalis, pirma dalis, aš už prieš priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Po 86, 29 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Devintas už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė atmesta. 26 už prieš susilaikė atmesta. 29 pastraipa pirminis tekstas varnis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta 52, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Primta antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta antra dalis, vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas, kas balsuojame varnių būdų, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61. Vardinis balsavimas. Kas už? Atsiprašau, balsuojame. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 126. Pirminis tekstas. Pirma dalis. Kas už? Socialistai. Kas už? Kas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinkim, reikia patikrinti dėl pirmos dalies. Kolegos. <clears throat> Labai ilgai užtruksime, jeigu jūs aiškiai nekelsit rankos. Ar visi balsavote? Baigiam balsuoti. Priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 54, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 55 už prieš susilaikė priimta, 56 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš tikrinkime 19. Balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 1, 3, 5. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigime balsuoti. Atmesta. Dvyliktas vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Mm, vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Ir dabar perinam prie Černetskį pranešimo dėl ES bendrojo biudžeto E, balsuojam dėl visos rezoliucijos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dėl visos rezoliucijos dar kartą varnių būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Vistisin pranešimas. Iš pradžių dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Antras, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Visa rezoliucija, varnis balsavimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Černetski pranešimas audito rūmų biudžetas. Kas, pirmas, kas už prieš susilaikė. Priimta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Visa rezoliucija, varnis balsavimas. Balsuokime elektroniškai kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Vistisen pranešimas. Europos bendrasis biudžetas, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė. Tikrinkime, reikia tikrinti. Balsavimas vyksta. Ich sehe halt bei manchen Abstimmungen weite Teile, die sich gar nicht regen. Die Abstimmung ist geschlossen. Labai sunku pamatyti, kaip jūs balsuojate, todėl turim balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. A, trečias, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Labai daug susilaikiusių. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Makovei pranešimas. ES bendras biudžetas, regionų komitetas. Dėl viso sprendimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Tikrinkime, tikriname pirmąjį pakeitimą, balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, Tikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Irgi manau, kad reikia patikrinti. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintas atkrenta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas prašom balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Černiecki pranešimas. Išorės veiksmų tarnyba dėl visos rezoliucijos. Kas už? Prieš. E, susilaikė priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktas pirminio teksto. Trys dalys. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečia dalis už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 27 pirminio teksto. Dvi dalis. Pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, norit patikrinti dėl pirmojo pakeitimo, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Visa rezoliucija. E, varnis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Černetski pranešimas, biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, Europos ombudsmenas, visas sprendimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir dėl e, rezoliucijos pirmo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, e, atmesta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, kad priimta, bet reikia patikrinti. Antras pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ba priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinsim. Turbūt tokia padauguma. Balsuokime. Tikriname elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 dalis. Vardinis balsavimas dėl pirminio teksto. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Dėl visos rezoliucijos varnis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Makovei pranešimas. ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Dėl viso sprendimo. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Keli pono Von pranešimai. Pirmiausia, ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė. 18 dalis. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta Priimta. Pirmas pakeitimas, kas už? Tikriname pirmąjį pakeitimą. Kas už? Balsavimas vyk... pradedamas, tiesą sakant. Ar visi balsavo? E, balsavimas baigtas. Priimta. Dabar dėl pirmo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Štimt. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar energetikos reguliavo institucijų bendradarbiavimo agentūra. Visas sprendimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dar kartą ponas Von, Europos elektroninių ryšių reguliuotų institucijos biuras. Dėl viso sprendimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dėl visos rezoliucijos, varnis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dar vienas VON pranešimas. ES įstaigų vertimo centras. Dėl viso sprendimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta, dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Dar vienas pono. Bon pranešimas. Kas už prieš susilaikė dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Von. Cepal. Balsuojame dėl visų sprendimų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dar von. EASA. Dėl visos sprendimo balsuojame už prieš susilaikė patvirtinta, dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Bun. EASO. Balsuojame dėl viso sprendimo, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta, dabar dėl rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme. Būn, Europos bankininkystės institucija, balsuomai dėl viso sprendimo už, prieš susilaikė patvirtinta, dabar vardinių būdų dėl rezoliucijos. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigime. Patvirtinta. Būn. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Kas už sprendimą, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar vardinių būdų balsuomai dėl rezoliucijos. Ar visi spėjom? Baigiame. Patvirtinta. Būna. Europos cheminių medžiagų agentūra. Balsuomė dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojam vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti, patvirtinta AVON, Europos aplinkos agentūra. Pasuojame dėl visos tarnybų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Vardinių būdų balsuojame dėl rezoliucijos. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dar von. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra kas už prieš susilaikė patvirtinta. 23 dalis pradinis tekstas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su vardiniu būdu. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Vaudn pranešimas dėl EFSA. Dėl sprendimo už prieš susilaikė patvirtinta. Galiausiai, ar norime, norite, kad pasitikrintume? Na, tikrinamės, pradedam balsuoti. Gal iš tikrųjų truputėlį paskubėm, sako pirmininkas. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas pradinis tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtina, antroji dalis už, patvirtinta. Dėl antrosios dalies dabar balsuojame, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta trečioji dalis už, prieš, manau, kad atmesta. Pradedam balsavimą dėl trečiosios dalies pasitikrinimo labui. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Penktasis vardinis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas vardinių balsavimų spręsime. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Atmesta. 11 penktasis originalus tekstas už prieš susilaikė patvirtintas septintasis už prieš susilaikė atmesta tryliktas originalus tekstas už prieš susilaikė patvirtinta aštuntas už prieš susilaikė atmesta pirmas už prieš susilaikė atmesta antras už prieš susilaikė atmesta Atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Bon. Europos lyčių lygybės institutas. Už prieš susilaikė patvirtinas sprendimas. Dabar vardinių būdų dėl rezoliucijos balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Bon. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija. Balsuomė dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuomė dėl rezoliucijos vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigime balsuoti. Patvirtinta. Bon. EIT. Balsuomė dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl rezoliucijos vardinių būdų balsuojame. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Būn. Europos vaisto agentūra. Balsuojame dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar vardinių būdų balsuojame dėl rezoliucijos. Pamiršau kažką, sako pirmininkas. 20 dalis, kas už kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų. Pradedame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Būdna. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras. Balsuom dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl rezoliucijos balsuome vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vonu. Europos jūrų saugumo agentūra. Balsuom dėl sprendimo, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Balsuome vartinių būdų dėl rezoliucijos. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Bun. ES tinklų ir informacijos apsaugos agentūra. Kas už prieš susilaikė, svetimas patvirtintas, vardinių būdų balsuojame dėl rezoliucijos. Pradedame. Ar visi spėjome? Baigėme. Patvirtina tarkanta VUN, Europos geležinkelio agentūra, dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta, dėl rezoliucijos balsuojame vardinių būdų. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Vun esma. Balsuojam dėl sprendimų. Kas už prieš susilaikė? Patvirtinta. Balsuojame dėl rezoliucijos vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Europos mokymo fondas dėl sprendimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojant dėl rezoliucijos vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Von. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės saugumų teisingumo ir dvipračių valymo agentūra. Dėl sprendimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl rezoliucijos balsuojimo vardinių būdų pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme. Patvirtinta. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Dėl sprendimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ar vartinių pulsų balsuomi dėl rezoliucijos. Pradedame. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. kas už prieš susilaikė patvirtinta, o dabar balsuojame dėl rezoliucijos seksualinių būdų. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Dėl sprendimo balsuojame kas už prieš susilaikė patvirtinta. Vardinių būdų balsuojame dėl rezoliucijos. Pradedame. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Eurojust. Dėl sprendimo pirmiausia, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, balsuojame dėl rezoliucijos vardinių būdų. Baigiame. Patvirtinta. Europolas. Dėl sprendimo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dėl rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu, pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta Europos pagrindinių teisų agentūra dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Neparvaus e, antrasis pakeitimas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis atkrenta. Balsuome dėl rezoliucijos projekto vardinių būdų. Pradedame. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Prieš paskutinis VUN pranešimas Frontexas. Balsuojame dėl sprendimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Rezoliucijos siūlymas, balsuojame vardiniu būdu, pradedame. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Na ir galiausiai Europos GNSS agentūra, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl rezoliucijos balsuome vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar pereiname prie... Nebaigiam, dar nebaigiam balsuoti, sako pirmininkas. Turime dar keletą kolegos Marineskų pranešimų. Pradedam nuo bendrosios įmonės Artemis. Siūloma atidėti biudžeto patvirtinimą. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos. Vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. bendrai monių švarus dangus, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta bendroji įmonė Excel. Dviejų dėl sprendimo. Vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Patvirtinta. Baig, baig, balsavimas baigtas, tiksliau. Ir patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, dar kartą balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome balsuoti, baigėme balsavimą. Patvirtinta. Bendroji įmonė ENIAC. Sprendimas atidėti biudžetų vieningo tvirtinimas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Bus pareikšta vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kūro elementų ir vandenilio bendroji įmonė. Dėl sprendimo. Kas už? Prieš susilaikė? Patvirtinta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Patvirtinta. naujo užkuosnių iniciatyva. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, dabar balsuojame dėl rezoliucijos vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. ITER gyvenimo ir parduosintis energetikos vystimo bendroji įmonė. Sprendimas atidėti biudžeto įgymo patvirtinimą balsume vardiniu būdu. Pratidam. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. Dabar rezoliucijos siūlymas, trečioji dalis, originalus tekstas iš dviejų dalių, balsuom dėl pirmosios. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame. Baigiame. Atmesta. Penktoji dalis originalus tekstas. Trys dalis balsuom dėl pirmosios. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Cezar bendro įmonė. Balsuojame dėl sprendimų, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl rezoliucijos siūlymų vardinių būdų. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Dabar pereiname prie Pirinski pranešimo. Europos investicijų bankas metinė ataskaita už 2014 metus. Septintas pakeitimas vartinių būdų balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiame. Patvirtinta. Devintoji dalis originalus tekstas. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Už, prieš, susilaikė, patvirtina. Troji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 paragrafas dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš, susilaikė patvirtina antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 40 dalis, kas už pirmąją dalį, už, prieš susilaikė regis priimta. Ar norite pasitikrinti? Tikrinamės dėl pirmosios dalies. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Atmesta antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės ir dėl antrosios dalies vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 paragrafas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 dalis, originalus tekstas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Po 41 dalis, pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmest. Antrasis pakeitimas už, prieš, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis iš dviejų dalių, kas dėl pirmosios, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pirmoji dalis, penktasis pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Patvirtinta antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Regisi patvirtinta panašia balsų dauguma. Bet pasitikrinkime dar vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigime balsuoti. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. E, e nurodomoji dalis, kas e, už pirmąją dalį, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų. Pradedame. Ar visi spėjome? Baigime balsuoti. Patvirtinta. Dabar pereiname prie rezoliucijos siūlymo dėl išpolių prieš ligoninės ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę. Turime bendrą rezoliucijų siūlymą. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas iš keturių dalių. Vardinių būdų balsuosime dėl visų keturių. Balsuosime dėl pirmosios. Ar visi spėjome? Baigėme. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiam balsavimą. Patvirtinta ketvirtoji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Dešimtoji dalis. Pirmoji jos šios dalies dalis. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis paragrafas, originalus tekstas, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 21 dalis originalus tekstas, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmesta. G e, Originalus tekstas kas už, prieš, susilaikė. Nes antroji dalis už. Prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas balsuome vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. Ferrara pranešimas visuomenės teisės susipažinti su dokumentais 2014-2015 metais. Septintas pakeitimas dvi dalys, kas dėl pirmosios. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis paragrafas. Pirmoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Pasitikriname dėl pirmos dalies aštunto paragrafo. Balsuojame vardiniu būdu. Ar spėjame? Baigime balsuoti. Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis paragrafas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis paragrafas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš prieš susilaikė patvirtinta. 14 paragrafas, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 15 paragrafas, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 dalis už. Tikrinamės dėl 15 paragrafo antros dalies. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 24 paragrafas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 paragrafas, pirma dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 paragrafas, vardiniu būdu balsuojame elektroniškai. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Atmesta. 29 Dvi dalys. Kas dėl, už pirmąją? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. 31 paragrafas. Pasitikrinam dėl ankstesnio balsavimo antros dalies elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. sunku buvo aiškiai matyti, kas kaip. 31 paragrafas už, prieš, susilaikė. Dar kartą dėl 31 paragrafo už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 paragrafas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis balsuojame vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 34 paragrafas, kas už pirmą dalį, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 40 paragrafas, pirmoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. 42 paragrafas, pirmoji dalis už prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Pasitikriname dėl 42 paragrafo antros dalies. Balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Dabar viena iš frakcijų balsuoja kitaip, bet Patvirtinta. Dabar balsuojame vardiniu būdu dėl visos rezoliucijos teksto. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar pereiname prie Kunela pranešimo. Namų ūkio darbuotojus ir priežiūros paslaugų teikėjos moteris ES. Pirmoji Pirmasis paragrafas balsuojama vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antrasis paragrafas, originalus tekstas keturios dalys. Kiekvieną kartą balsuosim vardiniu būdu. Pirmoji dalis. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjom? Baigime balsuoti. Atmesta trečioji dalis. Balsuojame. Ar visi spėjom? Baigiam balsuoti. Patvirtinta ketvirtoji dalis. Balsuokime. Ar visi spėjom? Baigiame. patvirtinta. Devintasis paragrafas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, dvi dalis, kas už pirmąją, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis paragrafas, balsuojame vardinių būdų. Ar visi spėjome? Baigiame patvirtinta 13 paragrafas vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 14 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 15 pirminis tekstas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 17. 3 dalys. Pirmoji kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Trečioji už, prieš, susilaikę, priimta. 19, 19 už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 dalis, 3 dalys. E, Visas vardinis balsavimas prašom balsuoti dėl pirmosios. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta antroji. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečioji dalis prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 23 dalis pirminis tekstas už prieš susilaikė, atmesta. 24 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 dvi dalis, pirmoji kas už, susilaikė, atmesta Priimta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? Priimta. 34. Kas už? Prieš. Dar kartą prašom dėl 34. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 35. Už. Prieš susilaikę atmesta. 40 už, prieš susilaikę priimta. 41 už, prieš susilaikę priimta. 43 kas už, prieš susilaikė priimta. 56 dvi dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji kas už, prieš, susilaikė atmesta. 60 už, prieš, susilaikė atmesta. 61 dvi dalis, pirmoji kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji už, prieš, susilaikė atmesta. 64 pastraipa, pirmoji dalis kas už, prieš, gana nemažai susilaikė, atrodo. Pasitikrinkime dėl pirmosios dalies 64 pastraipos. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, dauguma priimta. 65 už, prieš, susilaikė atrodo tokia pat dauguma. 66 už, prieš, susilaikė atmesta, 68 už. Tikrinsime 68 pastraipą. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 68 už prieš susilaikę priimta. E konstatuojama dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaikę priimta, antroji už, prieš susilaikę atmesta, trečioji už, prieš susilaikę atmesta. Į konstatuojamoji dalis. Bet tikriname dėl trečios dalies E konstatuojamosios dalies. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Į konstatuojamoji dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė. Priimta antroji už, prieš susilaikė. Atmesta. Trečioji už, prieš susilaikė. Priimta. Ką konstatuojamoji dalis už, prieš susilaikė. Atmesta. Atmesta O pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikė atmesta, R kas už, tikrinsime dėl antrosios e, dalies konstatuojamoje dalis O. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. R Kas už, prieš? Dvi frakcijos tarsi susilaiko, nebalsuoja. Prašom balsuoti dėl R konstatuojamosios dalies vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. V. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. I kas už, prieš, susilaikę, priimta. Z. Dvi dalis pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji už, prieš, susilaikę, atmesta. AE. Dvi dalis pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji už, prieš, susilaikę, atmesta. AG už, prieš Tikriname antrosios dalies. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. AG už, prieš, susilaikę, pri, atmesta. AH už, prieš, susilaikę, atmesta. AI už, prieš, susilaikę, atmesta. AK už prieš susilaikę atmesta AM dvi dalys pirmoji už prieš susilaikę priimta antroji už prieš susilaikę atmesta A reikia tikrinti AM antroji dalis prašom balsuoti ar visi balsavote balsavimas baigtas atmesta. AO dvi dalis pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta antroji už, prieš, susilaikę, atmesta. AX kas už, prieš, susilaikę, atmesta. BA už, prieš, susilaikę, atmesta. BD vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Semas baigtas. Priimta. BE, kas už, prieš, susilaikė, priimta. BF, už, prieš, susilaikė, priimta. BL, dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji už, prieš, susilaikė, atmesta. Prieš BM, kas už, prieš, atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar Paskutinis pranešimas, Rantke pranešimas dėl lyčių lygybės, moterų teisių. Devintoji pastraipa dvi dalys, pirmoji kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtoji dvi dalys už, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta, antroji už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. 11 pastraipa dvi dalis pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. 15 pastraipa pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. 17 pastraipa 3 dalis pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikę, priimta, trečioji už, prieš, susilaikę, priimta, devyniotai pastraipa šešios dalis, pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta, antroji už, prieš, susilaikę, priimta, trečioji už, prieš, Man atrodo, atmesta reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl trečiosios dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaikė, priimta. Penktoji už, prieš, susilaikė, priimta. Tokia pat dauguma šeštoji, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. 22 pastraipa dvidalis pirmoji už, prieš, susilaikė susilaikė priimta, antroji už, prieš, susilaikė priimta, 25 pastraipa vardinis balsavimas. Reikia tikrinti 22 pastraipa antra dalis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 25 pastraipa vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Saimas baigtas. Priimta. 27. Dvi dalis pirmoji už. Prieš susilaikė priimta antroji už. Prieš susilaikė priimta. 28 pastraipa dvi dalis pirmoji už. Prieš susilaikė priimta. Antroji už. Prieš susilaikė priimta. 39 kas už. Prieš susilaikę, atmesta. 42, dvi dalis pirmoji. Dėl 39 pastraipos tikriname, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 42 dvi dalis pirmoji už. Prieš. Susilaikė. Priimta antroji už prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname antroji dalis, 42 pastraipa, prašom balsuoti. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? Atmesta. 49 dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta, antroji už, prieš, susilaikė priimta. 53 pastraipa pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. 54 dvi dalis, pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. 55 dvi dalis, pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė atmesta 56. 55 antra dalis tikriname. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 56 už. Prieš. Susilaikė priimta. 57 už. Prieš susilaikė priimta. 63 už prieš susilaikė priimta. 65 už prieš susilaikė priimta. 66 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 67 dvi dalis pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta antroji už, prieš, susilaikė, priimta. D konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. I konstatuojama dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. T Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji už, prieš, susilaikę, priimta. Gerbiami kolegos, prieš balsuodami dėl e, galutinio balsavimo. Prieš mums balsuojant noriu pasakyti, kad jūs ateityje aiškiai balsuotumėte, nes neaiškiai keliamos rankos. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Neištraukite per anksti kortelių. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Das Protokoll dieser Sitzung wird dem Parlament zu Beginn der Šio posėdžio protokolas bus pateiktas tvirtinti. Iki kito posėdžio galima pateikti pastabas. Jeigu nebus pastabų, bus laikoma, kad protokolas yra patvirtintas. Niekas tam neprieštarauja. Dabar šią sesiją.